Right, welcome back everybody. I... Sveiki visi sugrįžę. Tikiuosi, kad e, jūsų atostogos buvo geros. Iš anksto norėčiau atsiprašyti, jeigu aš e, staiga dinksiu jums iš akiračio, tai supraskit, kad aš turiu atsistoti ir pasivaikščioti. Man skauda nugarą ir parlamentas e, šios problemos vis dar neišsprendžia ir nenuperka man reikalingos įrangos. Todėl turėsit susitaikyti su manimi tokia, kokia su šiandien. Pirmasis darbotvarkės punktas, kaip visuomet, darbotvarkės prieimimas. Ar galime sakyti, kad darbotvarkė priimta? Taip, labai ačiū. Taip pat norėčiau šiame kontekste pasakyti, kad trečias ir ketvirtas punktai, kuriais yra kalbama apie e, tikros ekonomikos ir pinigų sąjungos sukūrimą, diskutuosime kartu su Europos centrinio banko pirmininku Mario Draghi ir e, Mišeliu Barnier E, šie klausimai bus svarstomi uždarame posėdėje. Taip darome todėl, kad galėtume aptarti klausimus, kurie dar negali būti išviešinti. Vadinasi, žiniasklaida ir lobistai turės e, svarstančios klausimus išeiti iš salės. Parlamento žmonės gali likti, kad ir mūsų komiteto parlamentarai, ir kitų komitetų parlamentarai galėtų paklausyti. Aš tikiuosi, kad bus norinčių dalyvauti. Padėjėjai taip pat gali čia pasilikti. Ir e, tik norėčiau pabrėžti, kad tik, e, ne parlamento darbuotojai nėra leidžiami dalyvauti šioje diskusijoje. O vėliau e, pusę septynių sugrįšime prie viešų diskusijų su Oli Ren, kai aptarnėsime kitus aspektus susijusius su eurų ir panašiai. E, kitus pirmininkės pranešimus pateiksiu 17.30. Dabar periname prie antrojo punkto - stabilumo obligacijų e, galimybės. Suteikiu žodį iškart pranešėjai, poniai Silvi. You, Sharon. Ačiū, Sharon. Aš labai uh, Apgailestauju dėl tavo nugaros, bet mes turim vėl susitikti. Aš nenorėčiau per daug jūsų laiko švaistyti, noriu tik padėkoti kolegams, kurie pateikė pakeitimo, jų yra daug. Šiame etape aš norėčiau išklausyti kolegų, kurie turėjo pakeitimų. Mes e, pradėjome jau dirbti su šešėliniais pranešėjai, kurie galėjo pristatyti savo frakcijų pozicijas. Uh, O dar yra dalykų, kurie išlieka tarsi kabantys ore, ne viskas aišku, pavyzdžiui, stabilumo mechanizmas. Jeigu jūs sutinkat, aš siūlau, kad mes pradėtume apie tai diskutuoti, kad aš pradėčiau jausti, kokia yra bendra atmosfera. Ir tada galėsiu dar kartą e, paimti mikrofoną ir pakomentuoti. Labai greitai kalbėjote. Ponas e, Jorgau Feil. Muito obrigado. Sharon. Queria também cumprimentar todos os colegas nesta nossa primeira. Ačiū, Sharon. Noriu pasveikinti pirmiausia visus kolegas pirmajame mūsų potostoginėme posėdėje. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Periname dabar prie pakeitimų rengimo etapo. Galiu pasakyti, kad kaip šešėlinis pranešėjas aš drįsau pateikti pakeitimų, kurie turbūt e, pasieks e, pritarimo konsensusų EPP frakcijoje. Bet tiesą sakant, aš tikėjausi, kad visos mūsų komiteto frakcijos galės tiems pakeitimams pritarti. Mano pateiktuosius pakeitimus būtų galima padalinti į dvi kategorijas. Pirmoji kategorija yra susijusi su e, vadinamuoju skolos mutualizavimu E, tai nėra kažkoks stebuklingas sprendimas. Tai neleis išspręsti trumpalaikių problemų. Lygiai taip pat jis neleis išbristi iš krizės. Turime galvoti apie tai kaip, tarpinį sprendimą, kaip apie tarpinį sprendimą. Antras dalykas. Bet kokie sprendimai, galvojant apie ateitį, turi būti priimti e, pakeičiant sutartį Viskas turi būti pagrysta sustiprinta ekonominė sąjunga, biudžetiniu solidarumu ir suverenumu ir griežtesnė biudžeto drausme. Noriu akcentuoti tai, ponė pirmininkė. Būtent tokiu keliu mes turime eiti link sprendimo. Biudžetinė drausmė apimanti įvairias valstybės narės. Taigi, aš pateikiau tokių pakeitimų, bandžiau juos e, E, juose nenukrypti nuo pranešėjos pristatytų veiksmų plano. Bet taip pat aš e, pateikiau e, tokį trumpą vidutinės trukmės pasiūlymą. E, kuriame yra kalbama apie vedinamasias saugiasias obligacijas. Mes tikimės, kad tokiu būdu galėsime sureaguoti į neatidėliotinus iššūkius. Mes nekalbame apie bendrą skolės mutualizavimą ar solidarumo garantijas, bet mes kalbame apie tai, e, kas nusipelno mūsų dėmesio ir svarstymo. Ilgalaikė perspektyva jau dabar reikalauja, kad mm, mes pradėtume apie ją galvoti. Turime galvoti apie efektyvę biudžeto kontrolės sistemą, apie e, tikrą ES biudžetą ir galbūt apie kitus svarbius sutarčių pakeitimus. Taigi iš esmės tokie yra mano pakeitimai, apie tai juose kalbu. Be abejo, esu pasirengęs toliau dirbti su pranešėja ar kitais kolegomis, jeigu jie mano, kad dar galima kažką pakeisti. Ačiū. Okay, um... Puiku. Nebandau Edvardo. Ar kas nors iš socialdemokratų norėtų pasakyti? Ne? Ponas Epink. Jo irgi nėra. Filip tada. Thank you, Sharon. I... Ačiū, Sharon. Tikiuosi, kad greitai tavo nugarą pasveiks ir aš sveikinu visus susirinkusius į Bruselį. Ir aš geriau kalbėsiu prancūziškai, nes pranešėja e, taip pat kalbėjo prancūziškai. Aš jau sakiau, kad jos padarytas ir daromas darbas yra iš esmės subalansavimo darbas ir pasiekti tą balansą yra sudėtinga. Aš e, su Jorgo e, jau kalbėjau apie tą skolos mutualizavimą. Tai nėra kažkokia visuotinė panacėja, tai yra vidutinės trukmės receptas. Mes e, kalbame apie skolos mutualizavimą kaip tam tikrą neišvengiamą priemonių seriją, priemonių grupę. Ir mes turime galvoti apie tai, kas bus daroma ne artimiausios e, metu, bet vidutinės trukmės laikotarpiu, galbūt po trijų mėnesių. Ir jeigu vidutinė e, trukmės laikotarpis yra 12 metų, tada jau iškils rimtų problemų. Mes turim galvoti apie artimesnę ateitį. Mes turim galvoti apie tą bendrą krizę ir jos išsprendimą. Tai yra mūsų finansų sistemos, viešųjų finansų krizė visoje Europoje. Ir pritaikydami šią priemonę mes e, galbūt e, turime suvokti, kad neišspręsime visų krizės sunkumų. Ir turime pirmiausia galvoti apie ES politikos sustiprinimą, apie bankininkystės pagerinimą. Ir yra tokių, kurie sako, pirmiausia, mes turime sutvarkyti ES skolas, o paskui turime pradėti apie ES e, politinę sąjungą, apie bankininki, bendros bankininkystės sutvarkymą. Manau, jie klysta. E, tokiu būdu galvodami mes dar dešimt metų svarsysime ir nieko nepasieksime. Iš principo mes dabar turime galvoti, ką turime padaryti dabar. E, Mes žinome, kad šiam procesui reikia nemažai laiko, tačiau idėjas kelti reikia jau dabar. Nieko nedaryti mes negalime. Mes negalime mutualizuoti skolos, nemutualizuodami e, valstybių. Mes e, turime suprasti, kad taip pat yra būtina užtikrinti demokratinę žmon, e, kontrolę turime kalbėti apie e, veiklos diskusijas, diskusijas apie konkrečius veiksmus negalėsime pritaikyti skolos mutualizacijos priemonės, nekalbėdami iš karto apie realią kontrolę. E, privalome užtikrinti e, suverenumo egzistavimą kolektyvinę prasme. Bendrai ir individualiai visos ES e, valstybės narės e, turi nuspręsti, kokios bus biudžeto gairės. Kol kas tai nėra padaryta, mes turime suprasti, kad tai yra bendras interesas, o ne pavienis interesas. Trečias elementas. E, ar mes kalbėsime apie bendrijos metodą ar individualų veikimo metodą, tai yra Antrasis e, šios diskusijos klausimas. Pirmiausia, turime užtikrinti tikrą demokratinę parlamentinę kontrolę. Monetarinė sąjunga žlugs, jeigu nebus kontrolės. Jeigu parlamentai ir nacionalinės vyriausybės e, nevykdys deramos kontrolės, Europos komisija taip pat turi tą daryti, ta politika bus e, pasmerkta žlugti. Be to, mes e, pranešime labai daug apžvelgiame dabartinę padėtį, tai yra neįman, to yra neįmanoma nedaryti. Jau šiandien Europos komisija stengiasi elgtis labai lankščiai, e, organizuodama makroekonominę ir biudžeto stebėseną valstybėse narėse ir labai dažnai Europos komisija užkersta kelią tam tikroms klaidoms pritaikydama per didelę biudžetinę drausmę. Ką Europos komisija galėtų padaryti, kad pagerintų E, ekonomikos e, padėtį, turime e, suvokti, kad ji veik, elgesi taip, kaip yra būtina. Paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Galbūt aš perfrazuoju tai, ką jau tu sakei, bet šiandien mes turime kalbėti apie skolų bendrinimą, nepažeisdami sutarčių. Viskas turi būti numatyta sutartyse. Demokratija reikalauja taiko, tai laiko, tai yra normalu. Ir mums vienintelė rimta priemonė, kurią dabar turime rankose ir kuri leistų mums tam tikrą prasme nusipirkti laiko, kuris dabar toks būtinas, yra sukurti tokią sistemą, kurioje Europos stabilumo mechanizmas galėtų deramai sureaguoti į krizę kad būtų sukurtos visos reikalingos sąlygos šiam mechanizmui prisitaikyti prie krizės iššūkių. Europos centrinis bankas e, rūpinasi e, monetarinė politika, mes aiškiai esame atskirę e, vaidmenis ir funkcijas, bet dažnai mes parlamente, matydami pasiūlymus ir iš kairės ir iš dešinės, girdime kad e, ne viskas yra daroma, kad ES politika būtų įgyvendinta taip, kaip turėtų. Reikia daryti viską, kas įmanoma, kad būtų sukurta bankų sąjunga, bankininkistės sąjunga, politinė sąjunga ir skolos sąjunga, jeigu galima taip įvardinti. Turime neprarasti dinamizmo ir galiausiai vieną dieną reikia nuspręsti suteikti tam tikras licencijas bankams. Ačiū. Um, e? yeah. Jorgen. Nors iš GUE frakcijos Jorgo. Marisa Maties paskirta atsakinga už šį pranešimą, bet jos dar nėra, jį turėtų atvykti vėliau. Neturiu jokių dokumentų šio klausimu ir nieko negaliu pridurti. Ačiū. Dar mano sąrašė yra Wolf Klins ir Lionas. Ar kas, dar, kas nors dar norėtų? Astrid, ar tu prašy žodžio? Įvau, Stražėk, dar kas nors? Žodis jums. Sind uns alle einig darüber, dass wir äh, schon seit den letzten zwei Jahren vor einer äh, Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad jau du metus e, bandome priimti labai sudėtingą sprendimą ir nesugebėme išeiti iš sudėtingos susidariusios situacijos. Praeitie buvo pasiūlyta nemažai, parengta ir pasiūlyta nemažai sprendimų. Buvo siūlyti, siūlytos mėlynos obligacijos, raudonosios obligacijos. E, E, skolų finansavimo fondas, e, dabar jau kalbame apie bankų sąjungą. Tačiau išvelgiu sunkumų kai kur kitur, netgi svarstant Silvi Guliar parengtą dokumentą. Man sunku svarstant skolų finansavimo fondą, suvokti, įsivaizduoti, kad egzistuos ir visos kitos obliga tos obligacinės priemonėms. Jeigu iš tikrųjų bus įkurtas skolų finansavimo fondas, mums nereikia papildomai įvairių rūšių obligacijų. Aš pasisakau prieš e, skolos subendrinimą su, su į vieną fondą šimtų procentų reikėtų rinktis 60 procentų BVP dydį įsiskolinimo. Tačiau jeigu rinksime ir raudonuosius, ir mėlynasias, ir mėlynasias obligacijas, tai 100 procentų perimsime valstybių įsiskolinimus. Nes tai visiškai nebeskatins valstybių uh, vykdyti reformas ir siekti didesnio konkurencingumo iš tikrųjų nebebus jokių paskatų vykdyti reformas. Taigi aš nepritariu išsakytiems pastebėjimams dėl demokratijos deficito. Dar vienas dalykas. Mes viso to negalime sukurti per naktį. Todėl turime viską daryti nuosekliai, palaipsniui. Todėl pradėkime nuo skolos finansavimo fondo. Įkurkime jį. Jie, draugė su Europos finansavimo stabilumo fondu ir kitomis priemonėmis, kurias galbūt ponas Ragis šiandien mums pateiks, viską apžvelgsime ir žiūrėsime, kur tai mus nuveda. Tačiau jeigu tai mūsų nepagelbės, tai mums niekas nebepadės. Nemanau, kad reikia išbandyti visus e, pasiūlytus sprendimus ir receptus, kurios, kurie šiandien yra pateikti. Ačiū. Ačiū. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Silvijai už galimybę dalyvauti mūšyje už euro obligacijas. Tai yra tikrai svarbi federalinė priemonė, kurios daugelis iš mūsų pageidaujame. Norėčiau ją pasveikinti ir pasižiaugti jos pranešimu, kuris yra tikrai labai su, išsamus ir sudėtingas. E, drauge su kolegomis Bereš ir kitais mes teikiame pakeitimus e, trijose pagrindinėse sritise. Visų pirma, e, fondo apreptis. Mes manome, kad tokios valstybės kaip Graikija, Portugalija, Airija ir kitos uh, kuriuose, kurios galėjo tapti spekuliacinių priemonių tai, taikiniu. Taigi tos valstybės turi pasinaudoti skolos finansavimo fondo galimybėmis. Ispanija, e, kuri yra gera ES narė ir jau keletą metų kenčia dėl tokių spekuliacinių priemonių e, pasiekmių, kol kas neturi galimybės tuo fondu pasinaudoti. Toliau, e, finansavimo fondo gyvavimo laikotarpis, kitas rytis. Buvo minėtas 25 metų laikotarpis, tačiau 25 metai labai ribotas laikas. Nes tokioms valstybėms kaip Italija, pavyzdžiui, tai reikštų, kad kad Italija kiekvienais metais biudžeto gyvendinimą turėtų viršyti 3 procentais, kad pasiektų tokių tikslų per tą laikotarpį. Nežiūrint visų pono Mončio pastangų, Italijai kol kas tai to nepa, tikslo nepavyksta pasiekti, todėl siūlome šį aspektą persvarstyti. Toliau, siejamos sąlygos. Makroekonominiai tikslai turėtų būti prioritetas E, reikėtų ne, ne, jų nepamiršti, kalbant apie biudžeto subalansavimą. Jeigu nebus biudžeto deficito, nebus e, kitų problemų, tačiau išlieka infliacija, jeigu biudžetas nesubalansuotas, tai yra priemonė siekti kai kurių tikslų, tai, tai nėra tikslas pats savaime. Markus. Noriu pasidalinti keletų pastebėjimų. Turime priimti realybę, o faktai yra tokie. Mes negalime nieko daryti, daryti nieko, kas apimtų sutarčių pakeitimus tie, kurie mano, kad 27, o 28 valst valstybės susėdę gali pakeisti sutartį ir viskas bus puiku ir bus, reikaling, bus sukurtas reikalingos priemonės, tie žmonės, man atrodo, save apgaudinėja. Aš nepradėsiu vardinti atskirų šalių, tačiau yra ir tarp tų valstybių, kai kuriuose e, valstybės ES steigėjose netrukus vyks rinkimai ir tikrai utopiška manyti, kad mes, mums pavyktų pakeisti sutartis. Taigi, mums teks gyventi su tokiamis sutarčių nuostatomis, kokios, kokios galioja dabar. Taip pat neturėtume painioti priežasčių ir rezultato susikaupusių skolų kai kuriuose valstybėse priežastis yra tai, kad kai kuriuose valstybėse narise yra žemos palūkanos. Ir problemą dar paaštrintume, jei skolas bendrintume ir, ir suteiktume toms šalims ir ateityje galimybę e, taikyti žemas palūkanas tai tiesiog padidins išlaidas kai kurioms šalims. Ir todėl tai nebūtų tinkamas pasirinkimas. Tai tarsi narkotikai, kurie nuo jų priklausomam subjektui tiesiog toliau leis puoselėti savo įdą ar tą galimybę vadintume skolos finansavimo fondu ar kitaip. Turime būti labai atidus ir griežti, nes tokios priemonės, apie kurias kalbama, sutelktų susiskolinimą į vieną fondą. Tai reikštų, kad atsakomybės nebeliks. Išlaidas, išlaidos bus daromos atskiroje valstybėje, tačiau atsakomybė už viską teks kažkokiai nežinomai Europos institucijai, nežinomam Europos masto subjektui ir ateityje projektas, kurį pradėjo Europos steigėjai, žlugs gana greitai. Mums tenka didžiulė atsakomybė užtikrinti, kad šis nepaprastas Europos integracijos projektas turėtų galimybę gyvuoti ateityje. Neturėtume jam kelti pavojaus vykdydami neatsakingą finansų politiką. Nenoriu e, išsamei gilintis į komisijos pasiūlymą. Neturiu daug komentarų pranešėjos e, dokumentui. Aš pateikiau savo pastabas raštu. Ten išdėsite mano nuomonę ir aš ir toliau esu pasirengęs ją ginti. Ačiū. Strid. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi dalį savo atostogų skyriau 352 pakeitimų analizai, kurių susilaukė Silvi Guler pranešimas. Aš suvokiu, kokioje sudėtingoje padėtyje jie atsidūrė, nes jai tenka e, ieškoti kompromiso, siekti suderinti tikrai labai stipriai išsiskiriančias nuomonės dėl jos pranešimo. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausia, nes mes turėtumėme eiti solidarumo keliu, siekti solidarumo. Ir kitas svarbus dalykas, mes turėtumėme dirbti disciplinuočiau. O tie du dalykai yra neatsiejami. Silvy labai rimtai ėmėsi šio darbo ir stabil, stabilumo obligacijos siūlomos kaip solidarumo priemonė. Bet turime nepamiršti ir disciplinos. Ir mes einam į priekį šiek tiek per mažais žingsneliais ir tekstas, dėl, kuris mums pasiūlytas ir dėl kurio mes balsuosime galėtų sukurti tokią sudėtingą sistemą, kad ji taptų sunkiai suvokiama ir būtų neįmanoma eksantė kontrolė, kurią vykdo nacionalinės institucijos. Tam tikrą prasme būtų įvykdyta kultūrinė revoliucija eurozonoje. Tai, ir tai vyktų daugelie valstybių, taip pat ir mano šalyje. ir neturėtumėme suteikti tarybai išimtinės teisės atverti kai kuriuos naujus kelius. Komisijos žingsniai taip pat yra gana sudėtingi, nes man atrodo, kad ji kol kas neturi rimtos pozicijos. Neturiu kažkokių tai e, paruoštų siūlymų, sprendimų. Turime e, toliau svarstyti, bet jeigu Europos parlamentas parengė savo iniciatyvą pasiūlymą dėl euro obligacijų, tačiau tas pa, pas, pranešimas nėra konkretus, mes rizikuojame nieko nepasiekti. Neseniai skaičiau spaudoje, kad Ispanijos premjeras pateikė įdomų pasiūlymą apimanti tris etapus. Reikėtų jį išnagrinėti ir galbūt jį atsižvelgti, man jis atrodo protingai pagristas. Aš pati teikiu vieną pakeitimą ir jame noriu akcentuoti, kad pažanga vedanti link skolos bendrinimo turi e, e, ne, ne, eiti lygia greta su eksantė kontrolės užtikrinimu. Ir Europos sąjungos lygmenių arba komisija arba taryba turėtų turėti galimybę kontroliuoti ir reikalauti tam tikrų nuostatų įgyvendinimo. Tuo atveju valstybės narės nesilaikytų kai kurių reikalavimų. Man atrodo, kad jeigu neužtikrinsime disciplinos, mes nepasieksime svarbiausių tikslų. Ačiū. Uh, Ivo Šešek. Uh, dobrý den, dámy a pánové. Já tedy... Labą dieną visiems. Podle mých informací teď... Aš turiu pasakyti, kad Mūsų šešėlinis pranešimas, e, e, šešėlinis pranešėjas yra ponas Seping, e, bet jis dar nespėjo grįžti iš Amerikos valstybių Respublikonų kongreso, dėl to jis negalėjo dabar atstovauti konservatorių pozicijos. Jis pats pateikė keletą pakeitimų ir aš todėl norėčiau, atsižvelgdamas į jo pasiūlymus, pateikti keletą bendro pobūdžio pastabų Bes bendrai galime pasakyti, kad diskusija e, turi būti esminė apie turinį, o ne apie formą. Ir e, atsižvelgdamas į tai, ką prieš tai kalbėjusiai sakė, galiu tik patvirtinti, kad reikia greitos reakcijos, greito atsako. Aš manau, kad reikėtų išspręsti esminį klausimą ar greitis yra geriausias e, būdas, e, vei, ar, ar veikti greitai yra geriausias būdas e, sprendžiant e, bazinės problemas. Ar euroobligacijos e, leis atsakyti į trumpalaikės problemas ar į ilgalaikės problemas? Ar tai nesukurs tam tikro disbalanso? Jeigu euro obligacijos yra orientuotos į trumpalaikių problemų sprendimą, tai tada ta priemonė galėtų būti naudinga, ji galėtų pasiteisinti tam tikromis aplinkybėmis. Tačiau jeigu mes galvojame, kad šios euro obligacijos yra ilgalaikių problemų dalinis sprendimas, tai e, tada. Tai tada e, mes manome, kad e, nereikia veikti greičiau negu valstybės narės vykdo struktūrinės reformas. Jos tas reformas turi rimtai e, vertinti ir užbaigti, nes būtent tai yra svarbu, o oro obligacijos e, gali tik tai pagreitinti tam tikrą ekonominės moralės riziką. Matau, kad kolega Epink jau dabar atėjo ir galiu tik patvirtinti, kad jokių būdų euroobligacijos neturi tapti Europos konkurencingumo priemonė. Jeigu mes e, taip teiktume, tai meluotume. Trečias dalykas, ir čia aš kalbu apie šios problemos ekonominę pusę, euroobligacijos turėtų išspręsti problemas, E, ir, ekonomikos ir socialinėje srityje tos problemas yra susijusios, tačiau tai nėra viena sritis. E, jeigu mes tai ignoruosime, tai padariniai bus e, labai sudėtingi. Apie politinę pusę dar norėčiau pakalbėti. Aš bijau, kad euroobligacijų vedimas E, gali pareikalauti sutarties pakeitimą. Kai kuriuose valstybėse narėse pakeisti sutartis gali būti itin sudėtinga. Pagalvokime, kokie buvo referendumo rezultatai Prancūzijoje, Niderlanduose, kai teko balsuoti dėl Europos konstitucijos. Ir jeigu mes nepakankamai atidžiai, nepakankamai lietai veiksime, tai sukursime tokias priemonės, kurios galės kurios pradės turbūt kelti grėsmę Europos e, integracijai. Ir e, padariniai bus labai nepalankus Europos e, bendradarbiavimo ateityje. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas Vangi Gold, o todėl kreipsimės į pranešėją. Norėčiau visiems praminti, kad turėtumėm baigti šitą diskusiją iki be penkių pusę keturių, kad galėtum išeiti iš, iš, iš salės ir prasidės uždaras posėdis su Mario Dragi. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už gerą dokumentą, norėčiau pakomentuoti. Pirmiausia, palūkanų normų problema šalyse ir skolų problema yra reali ir net jeigu kiti bando sakyti, kad taip nėra, visgi skolų bendrinimas vyksta jau dabar. Nuo pat krizės e, prasidėjimo ECB balansas 2,6 procento padidėjo. Taigi tie, kurie sako, kad tai nenumatyta sutartyje ir kad dabar pranešėjas siūlo įvesti tai, kas nėra sutartyje, tai nėra tiesa, nes realybė yra ta, kad ECB jau be demokratinės kontrolės bando daryti skolų bendrinimą. Ir mes taip į ekonominę sistemą Europoje įdedame vis daugiau pinigų be demokratinio proceso. Būtent todėl mes esame, pasisakome už Europos centrinio banko nepriklausomumą. Jisai ats atsakingas ne už fiskalinę politiką, o už politikos priežiūrą. Ir tai tampa kuo toliau, tuo didesnė demokratinė problema. Todėl pranešė yra teisi. Reikia iškelti klausimą, kokios būtų tinkamiausios priemonės spręsti šią problemą. Ir su ponu Febe sutinku, mes turime sutartis, jų turime laikytis ir negalime tikėtis, kad e, sutartis pavyks greitai pakeisti tokiais politiniais klausimais. Todėl Europos skolų finansavimo fondas, jeigu teisingai būtų sukurtas, galėtų būti sukurtas ir nekeičiant sutarties. Ir būtent tai siūlo Vokietijos ekonomikos patarėjų e, taryba, kad tai galima būtų padaryti bendru susitarimu visų šalių, kurios prisijungia prie šios sistemos. Dabar tai yra pats svarbiausias tikslas, nes būtent šitam, e, šitai priemoniai galima gauti politinę paramą. Negalime leisti ECB daryti, dirbti darbą be demokratinės kontrolės. Dabar reikėtų institucijom imtis darbo, šalim imtis darbo, o neleisti Europos centriniam bankui dirbti be jokios kontrolės. Uh, dažnai tie žmonės, kurie pasisako prieš Europo, e, euro obligacijas, prieš skolų bendrinimą, patys pirmieji kritikuoja Europos centrinį banką. Ir tai yra didelė problema, nes mm, Europos centrinis bankas gavo labai daug politinės paramos, kurios galbūt tuo metu nereikėjo. Dėl obligacijų. Tai reikia svarstyti toliau ir Europos parlamentas apie tai kalbėjo jau prieš krizę ir aš pritariu, kad euro, euro, euro obligacijos trumpojo laikotarpiu nėra sprendimas ir turi būti numatytos tikslios sąlygos, griežtos e, sąlygos, nes be tokių sąlygų įvyks samišis. Bet iš esmės sakyti, kad skolų bendrinimas ir obligacijos yra netinkamos priemonės, mes taip darydami paliekame Europos centrinį banką e, vieną ir tokios diskusijos Europos niekur neveda. Pirmininkė, ačiū. Silvi. Ačiū, Šaron. Aš pabandysiu labai greitai kalbėti trumpai pakalbėti ir atsakysiu visiems. Pirmiausia, atsakymas Wolfui. Tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas. Aš jį rengiu kartu su šešėliniais pranešėjais, labai daug diskutavome ir norime pristatyti daug skirtingų galimų variantų. Uh, Mūsų uh, užmanimas yra dirbti viešai, demokratiškai, diskutuoti apie pliusus ir minusus skirtingų variantų. Antras svarbus aspektas, apie, kalbėjo, e, apie jį kalbėjo Filipas Lambertas ir ponas Ferberis. E, sutartyje ir pranešime yra kalbama apie uh, kelio planą, galima sakyti, veiksmų planą. Aš pati asmeniškai susitikinusi, kad nereikia E, imtis veiksmų, kurie pažeistų sutartį, nes kitaip mes sukursime kažkokią tai netidėliosną krizinę padėtį. Aš labai gerbiu tuos, kurie mano, kad sutarčių nereikia keisti. Šis pranešimas jau dabar sukelia diskusijų kai kuriuose valstybėse narėse ir mes norime, kad jame būtų atsižvelgiama į visus reikalingus teisinius elementus, juridinės e, argumentus. Diskusijoje mes uh, turime uh, galvo, kalbėti apie tai, kad sutarčių privalu laikytis, bet jeigu mes nieko nedarysime, jeigu nebus įmamas jokių politinių sprendimų, tai ES su... tikra prie realybės nebeprisitaikiusi sutartimi. Europos centrinio banko mechanizmas vis tik, mano nuomonė, turėtų būti šiek tiek keičiamas. Mes neturim, neturim kalbėti apie tam tikrą sutarties neliečiamybę, bet kita vertus negalima kalbėti apie kažkokį tyčinį jos pažeidimą. Markusai, mes turime kalbėti, e, kad realybė yra ne ta, ką mes. E, e matome kartais spaudoje ar ką sako kai kurie ekonomistai. Mes e, nenorime e, atmesti visko, kas yra sakoma, bet mes turime visi kartu ieškoti sprendimo. Realybė yra tokia, kad e, ji e, reikalauja, kad mes veiktume. Bet atrodo, kad kartais realybė mus pralenkia. Astrid Liulink norėčiau pasakyti, tai, ką aš siūlau, nėra solidarumo priemonė. Priešingai, e, mes kalbame apie išmintingą drausmę, išmintingą discipliną ir galvoti apie tokį solidarumą, kurio turbūt anksčiau net negalėjome numatyti. Šiandien susidarė padėtis, kai būtina imtis tam tikrų drausminimo priemonių. Ir aš kaip vieno iš šešių dokumentų paketo e, pranešimų rengėja galiu tik patvirtinti, kad drausmę sustiprinti reikia. Mes čia net nekeliame klausimo, ar reikia drausmės ar nereikia, bet mes kalbame apie išmintingą drausmę, e, kad valstybės narės galėtų išvengti tam tikrų spastų ar e, stagnacijos. Taigi tiek dėl drausmės, dėl eksantė biudžeto kontrolės. Aš manau, kad pamažu mes prie to jau priartėjome, jau su šešių dokumentų paketu tai padarėme Europos semestras, nacionalinių reformų dokumentai, e, prie to prisėda Europos komisija, turi gauti valstybių narių programas prieš joms, jas, prieš joms priimant biudžetus. Aš e, manau, kad Europos komisija labai aiškiai parodė, kad yra pasirengusi e, esamomis priemonėmis pasinaudoti. Paskutinis dalykas, jeigu detalė detaliai pažvelgtume į visas pakeitimus, o tai mes darome su šešėliniais pranešėjais, su padėjėjais, su visais, aš jiems esu labai dėkinga, kartu su šešėliniais pranešėjais rengiame bendrą paketą, tai aiškiai pamatytume, kad tai yra savo iniciatyva rengiamas pranešimas, mes čia nereimėme visą nulemenčių sprendimų, greičiau ieškome e, tokių solidesnių pasiūlymų. Romano Prodi, e, buvęs Europos e, komisijos e, pirmininkas e, praėjusią savaitę išsakė, kad reikia ieškoti daugiau garantijų, pavyzdžiui, tą skolos e, finansavimo fondą reikia sustiprinti ir panašiai. Aš manau, kad e, turbūt būtina ieškoti techninių galimybių sprendimui įtvirtinti. Bet mes visi suprantame, kad turime dirbti rimtai. Negalime kiekvienas iš mūsų tik kalbėti su savo rinkėjais ir e, tarsi negalime pasakyti, kad aš perdaviau tai, ką jūs norėjote Europos parlamentui. Mes e, turime labai aiškiai pasakyti, kad mums reikia imtis daugiau pastangų ir pirmiausia turime galvoti apie biudžeto drausmę. Uh, Aš e, pirmiausia pasisakau už tuos pranešimus, e, tuos pakeitimus, e, kuriuos kolegos pateikia konstruktyviai. Kai kalbame apie vidaus politiką, mes turime suvokti, kad visos eurozonos stabilumas yra visų čia esančių deputatų interesas ir mes visi kartu turime vieningai veikti ES. Ačiū. Yep. Okay, thank you very much. Uh, so we now have... Ačiū. Sure. Taigi, kokie terminai? Balsuosime rugsėjo 19-ąją ir tikimės, kad pranešimas plenarinėme plenarnėje sesijoje bus svarstoma spalio mėnesį. Aišku, dar teks nemažai padirbėti e, dėl pakeitimų. Ačiū visiems už tai, kad taip glaustai pasisakėte. Dabar paprašysiu tų kurie neturi teisės pasilikti uždarame e, mūsų posėdžio gabale išeiti, nes dabar vyks keitimasis nuomonėmis su Mario Draghi ir Mišeliu Barnyje. O paskui posėdis vėl bus viešas, vartysime biudžeto klausimus ir balsuosime. Kartuoju, sako pirmininkė, tik parlamento nariai ir parlamento darbuotojai gali pasilikti tarybos komisijos atstovai privalo pasitraukti nacionalinių parlamentų atstovai, lobistai, spaudos atstovai taip pat negali būti čia. Jei kas nors pastebėsite čia būti negalinčius žmonės, pasakykite mums. Kai kuriems gana patikimiems žmonėms vis tik neleidžiame dalyvauti dėl to, kad uh, numatyta atitinkama procedūra tuo atveju, jeigu bus pažeistos šios taisyklės. Todėl negaliu suteikti galimybės ne parlamento darbuotams pasilikti šiame, šioje toli, tolesnėje mūsų posėdžio dalyje. Can... Noriu taip pat priminti, kad negalite įrašinėti tos posėdžio dalies bei fotografuoti. Na, tikriausiai visi tai puikiai žino. Taip pat noriu paprašyti pasirūpinti, kad posėdžio transliacija internetu būtų sustabdyta.